Skelbiu lapčio 27 dieną nutraukto, nutrauktos plenarnės sesijos pratesimą. Gerbiami ponios ir ponai, mėly kolegos, žiniasklaidos laisvė ir nuomonių įvairovė yra pagrindinės ES vertybės, o Turkija yra šalis kandidatės